Dear colleagues. Mėly kolegos. Galime pradėti posėdį. Tvirtiname darbo tvarkę. Jeigu niekas neprieštarauja, darbo tvarkės projektas laikomas patvirtintų be pakeitimų. Toliau pradėsiu nuo pirmininko pranešimų. Pirmas pranešimas yra susijęs su reglamento 536-2014 metų pataisimais. Tai yra Europos parlamento ir tarybos reglamentas dėl klinikinių bandymų, dėl vaistų, žmonėms skirtų vaistų, atšaukiant direktyvą ir taip toliau. Čia buvo surasta klaida reglamente numeris 536 dėl klinikinių bandymų ir Europos parlamentas dėl jo patvirtino savo poziciją per pirmąjį svarstymą balandžio 2 dieną 2014 metais. Ta klaida yra susijusi su tuo, kad tekstas nėra nuoseklus tarp straipsnio 8, 5, 19, 3 ir 23, 5 nuostatų, o tai beveik identiškos nuostatos pagal savo formuluotės. Europos parlamentas Europos parlamento paprašė kompetentingos tarybos tarnybos sutikti pataisyti šią klaidą. Dėl to klaidos ištaisimas primtam tekstui buvo parengtas pagal taisyklę 231.3, pagal kurią atsakingas komitetas išanalizuoja pataisimo projektą ir pateikia parlamentui, jeigu jis sutinka, kad įsivėlusi yra klaida ir ją galima siūloma tvarka pataisyti. Pataisimas buvo išsiųstas visiems Envi komiteto nariams trečiadienį, jeigu niekas neprieštaraus, neprieštarauja iki, ir nepateiks prieš, prieštaravimų iki posėdžio pabaigos, tuomet mes paskelbsime šį pataisimą ir laikysime jį patvirtintų. Jis bus paskelbtas, apie jį bus paskelbta spalio pirmoje plenarnėje sesijoje. Toliau AFKO komitetas siūlo peržiūrėti iš esmės parlamento darbo tvarkos taisyklės ir tai turėtų įsigalioti 17 metų sausio plenarnėje sesijoje. Ta peržiūra susijusi su įvairiais Envi komitetui aktualiais klausimais. Pirmiausia, tarpinstitucinės dėrybos dėl teisėkuros klausimų. AFKO darbo atvarkė yra labai įtempta ir planuojama balsuoti jau lapkričio 8 dieną. Kad Envi komitetas galėtų užsakyti savo nuomonę šiuo konkrečiu klausimu, koordinatoriai nusprendė nustatyti pakeitimų, tik tai anglų kalba, terminą apko pranešimo projektui ir tas terminas yra spalio 6 diena, vidurdienis. Balsavimas įvyks spalio 13 dieną, o pakeitimai, priimti pakeitimai ir sudarys Envi nuomonę. Šiandien verčiama yra 21 kalba ir kaip visuomet yra elektroninė, elektroninio būdu pateikta posėdžio medžiaga. Dabar perėsime prie balsavimų. Pirmiausia, balsuosime dėl transriebalų. Ir jeigu jūs pasirengę, galime iškart pradėti nuo balsavimo. Penkiasdešimt ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Penkiasdešimt penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 58 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 60 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 61 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 67 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 68 pakeitimas kas už, atsiprašau, sako pirmininkas, dar 69 dabar, 68 dėl jo balsuoti nereikia, 69 kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 71 pakeitimas kas už, prieš. Susilaikė, tikriname. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 78 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 79 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuosime dėl 85 pakeitimo kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau. 87 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 88 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, tikriname. Ar visi jau balsavote? Baigiam balsuot. Priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 91 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau 17 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27, kas už, prieš, susilaikė, tikriname. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Trisdešimt trečias pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 34 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę priimta. 35 už, prieš, susilaikę priimta. 36 kas už, prieš, susilaikę atmesta. 37 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 38 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 42 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 43 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 44 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 45 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penkiasdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimt pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penkiasdešimt antras, kas už, prieš, susilaikę priimta. 53 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Galtinis balsavimas elektroniškai, prašau. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar jau visi balsavote, balsavimas baigiamas. Priimta. Sponsor. Adesso. Ir e, sveikiname sponsorius. Toliau kitas klausimas. Aviacijos strategija Europai. Pradedame nuo pirmojo kompromiso. Kas už? Prieš? Prieš? susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 49 už prieš susilaiko patvirtintas. 50 už prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 56 pakeitimas už, prieš, susilaiko patikrinsime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas, patvirtinta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 68 už, prieš, susilaiko, atmestas. 69 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. patvirtintas. Nu, toliau tęsame posėdį ir dabar Envi komiteto nuomonė transporto komitetui dėl logistikos ES ir multimodalinio transporto naujose transeuropinės transporto koridoriuose. E, kviečiu narius, kurie nesidomi šią diskusiją, išeiti iš salės greitai ir suteikti galimybę mūsų pranešėjai ponui Zofoliai pristatyti nuomonę. Mėly kolegos, Prašom išeiti iš salės tuos, kurie norite. Ir už salės durų tęsti įdomias diskusijas. Pane Zofoli, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Transporto komitetas paprašė mūsų parengti nuomonę dėl iniciatyvos pranešimo, kurį jie rengė skirtą logistikai ir daugiamodaliniai transporto sistemai, transporto transeuropiniuose koridoriuose. Tai yra strateginis sektorius. Logistika sudaro apie 13 procentų BVP Europoje, 50 procentų galutinių produktų gamybos išlaidų sudaro logistika, logistikos išlaidos. Na ir iš esmės jie prašo mūsų komiteto parengti nuomonę dėl naujosios logistikos strategijos, kurie turėtų būti įsigalioti nuo 17 metų. Aišku, kad patirime krizę, pabėgėlių krizę, tai turi įtakos transportui taip pat, breksitas, tam tikri aplinkosauginiai sumetimai ir įsipareigojimai. Per šalių konferenciją Paryžyje turime mažinti šiltnamio dujų mažinimą 40 procentų iki 30 metų, o transportas maždaug sudaro ketvirtį tų šiltnamio dujų išmetalų. Du trešdaliai to sudaro būtent kelių transportas. Todėl Reikia užtikrinti tvarumą kelių transporto. Prekiaužimas keliais e, naudojamas dažniausiai, nes tai yra greičiausias ir pigiausias būdas. Taip pat ir dėl mūsų įpročių reikia užtikrinti, kad pasikeistų mūsų mąstymas ir pasikeistų tokiu būdu ir įpročiai. kalbant apie prekių saugomų sandėliuose inventoriaus mažinimo siekius, tai aišku, kad reikia greičiau pervežti e, tas prekes, todėl transportui čia tenka tam tikri uždaviniai. Taip pat staruoju metu kalbame apie žiedinę ekonomiką, atsiranda nauji perdirbimo metodai, o tai reiškia, kad medžiagos ir atliekos nebėra problema, o išteklius. Todėl atsiranda medžiagų, produktų, kuriuos galima kartonai naudoti, perdirbti, regeneruoti. Tačiau kol kas šios idėjos neintegruotos į transporto sektoriaus politiką. Transporto sektorius perveža prekes, tačiau reikia užtikrinti, kad tai tas būdas, kaip tos prekes pervežamos, atitiktų tai, kaip prekes yra gaminamos ir pakartotinai naudojamos. Ir čia kyla dvi problemos. Reikia mažinti CO2 išmetimą ir kovoti su oro tarša, triukšmo tarša. Ir antra, ta paskutinio kilometro logistikos problema. Dauguma žmonių gyvena urbanizuotose teritorijose, miestuose. Keliai patiria daug, keliuose sudaro daug rušių, todėl sunku tiekti prekes į miestus, miestų centrus. Todėl, kai kalbame apie logistiką, kalbame apie e, planavimą. E, reikia planavimo 360 laipsnių, taip sakant, reikia siekti, kad e, valstybinarių politika būtų integruota su to, kas daroma atskirai, kas daroma viešai ir privačiai ir integruojant transporto srautus reikia užtikrinti, kad būtų jungtis taip tarp e, kelių transporto, vandens transporto, geležinkelių ir kad įvairius, įvairius fondai būtų atitinkamai integruoti. Todėl tai čia reikia tinkamo planavimo panaudoti duomenis prieinamas duomenis ir informacija, todėl duomenų klausimas ir duomenų, duomenys apie transporto srautus e, turi būti prieinami, juos reikia skaitmenizuoti. E, tam reikia investicijų, kad tos investicijos pasiektų logistikos grandinėje esančius operatorius, NVI, pavyzdžiui kurios sudaro 95 procentus įmonių Europoje, jas reikia įgalinti gauti informaciją. Taip pat reikia skirti dėmesio darbuotojų mokymui ir kad atsirastų ir naujų darbo vietų sektorių. Šis sektorius patiria ir tam tikrą spaudimą dėl socialinio dempingo. Pavyzdžiui, yra sunkvežimių vairuotojų, kurių per visą Europą važiuoja už 500 eurų per mėnesį užmokestį. Aišku, atsiranda ir eismo nelaimių, kai žmonės nuvargsta, užmiega prie, prie vairo. Bet iš esmės mums reikia strategiško integruoto požiūrio šiam sektoriui ir užtikrinti tinkamą planavimą. Ir baigdamas dar noriu pasakyti, kad jeigu bandysime transportą prekių vežimą perkelti nuo kelių į geležinkelius, tai reikia tam tikrų investicijų, investuoti į infrastruktūrą, technologijas. E, tai ir toks prekių vežimas gali būti greitesnis ir pigesnis. Čia problema yra ne tiek investicijos į naujus geležinkelių ruožus, o e, investicijos į tų ruožų, kurie jau egzistuoja, palaikymą. Yra transeuropinių tinklų transporto koridoriai, strateginiai koridoriai. Tačiau šalia tų koridorių reikia platesnio sujungto tinklo, antrinio tinklo. Todėl tam reikia investicijų taip pat. Taigi reikia tam tikrų politinių pasirinkimų, pasirinkti politinę prasme, o aišku, produktų kaina taip pat priklauso ir nuo naudojamos transporto rūšies. Reikia žiūrėti, kokios čia galėtų būti paskatos, atgrasantis veiksniai, mokesčiai už kelių naudojimą, o principas, kad trešėjas moka, tai negali būti vien tik tai žodžiai. Reikia skatinti elektromobilių naudą, sunkaus transporto naudojimo mažinimą miestų teritorijose. Aišku, čia tokia politika dažniausiai užsima vietos valdžia, tačiau Europos lygmenį mes galėtume pasiūlyti galimybę keistis gerą patirtimi. Galėtume siekti tam tikro sustarimo tarp merų, miestų merų. Nes būtent vietos valdžia merai čia vadina svarbu vaidmenį. Transportas ir atliekos yra dvi svarbiausios miesto problemos, su kuriomis dirba merai. Tai jeigu norime atgavinti pasitikėjimą mumis tarp piliečių, turime siekti pokyčių ir transporto srityje. Taigi, apie tokius dalykus kalbama tiek pranešime, tiek mano nuomonė. Aš bandau pabrėžti aplinkosauginio tvarumo aspektus. Žinoma, nuomonė dar nebaigta rengti, iki spalio 11 galime teikti pakeitimus ir lauksiu jūsų įnašo. Ačiū. Eh, Dėkuoju pranešėjų ir dabar galime pradėti mūsų diskusiją. Pirmiausia, suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams, ponas, pono Dantam vardu kalbės kolegė Dėkuoju, pane pirmininkė, iš tikrųjų ponas Dantaudė ją negalėjo atstovauti PP e frakcijai šiame posėdėje ir todėl jisai paprašė, kad aš jį pavaduočiau. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pasiūlymus. Aš manau, kad tai yra geras pagrindas tolesnėms diskusijoms. Aš pritariu jo išdėstytoms mintims, ypač toms, kurios yra susijusios su uh, transporto sektoriaus uh, išmetamo, išmetamo anglies daršalų uh, mažinimu. Tai yra labai svarbu, ypač atsižvelgiant tai, kas vyko Paryžiaus konferencijoje. Mes turime realiai siekti sumažinti oro taršą Europoje. Todėl daugiau rūšis vežimas yra nepaprastai svarbus. Ir kai galima iš tikrųjų būtų kur kas daugiau padaryti tam, kad galima būtų perkelti krovinių vežimą iš kelių į geležinkelį. Uh, Ir reikėtų raginti visus, visus kad galima būtų plėtoti daugiau rūšių transportą ir mes matome. Ir mes Žinome, kad ši problema yra itin aktuali miesto zonuose ir dėl to, kad kelionės yra labai ilgos. Bet to reikėtų taip pat rengti, rinkti duomenės tam, kad galima būtų paskatinti šios sektoriaus skaitmeninimą. Todėl aš pritariu tam, kad būtų parinktas bendras visų teršalų skaičiavimo metodas, tam, kad galima būtų rinkti geresnę informaciją apie anglies taršalų išmetimą. Europos Sąjungoje esu pasiruošęs bendradarbiauti su pranešėju toliau ir nebejoju, kad mums pavyks surasti gerą kompromisą dėl šio rengimo teksto. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau ponas Dorman. Dėkoju. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs rengėte pranešimą tokiu svarbiu klausimu. Iš tikrųjų, tai labai svarbi ir mes turime kažką daryti. Mes puikiai žinome, kad e, transporto e, sektorius ir e, mūsų naudojami pastatai išmeta labai daug teršalų. Ir labai svarbu yra užtikrinti, kad kroviniai būtų gabenami traukiniais, bet kartu reikėtų užtikrinti, kad tie traukiniai galėtų važiuoti pagal nustatytą tvarkaraštį. Nes aš žinau, kad Danijoje ir kitose Skandinavijos šalyse ne visuomet e, krovinių gabenimas geležinkeliu užtikrina krovinio atvykimą laiku. Tai yra kol kas lengviau padaryti vežant krovinį keliais. Taip pat reikėtų galvoti apie tai, kaip galima būtų padidinti uh, saugą nes dėja reikia taip pat pripažinti, kad pastaruoju metu didėja alkoholio vartojimas tarp vairuotojų. Ko gero reikėtų pagalvoti apie kokį nors prietaisą, kuris galėtų automatiškai vertinti, ar vairuotojas yra išgėręs ar ne ir uh, nustatęs uh, kad, yra, kad vairuotojas yra išgėręs, kad būtų blokuojamas variklis. Taip pat reikėtų galvoti apie kai kurios kitus logistikos aspektus. Ir aš manau, kad iš esmės da, vežėjų keliais bendradarbiavimas su geležinkeliais būtų tikrai labai naudingas mums visiems. Dėkuoju toliau, ponia Jatarmakė. Ačiū pirmininkė. Kaip pranešėjas ir pasakė, transporto sektorius išmeta 25 procentus visų ES išmetamų teršalų. Ir po Paryžiaus konferencijos turime siekti realių rezultatų, mažinant išmetamų taršalų kiekį. Ir todėl turime imtis rimtų priemonių transporto sektoriuje. Nes suprantame, kad neužteks vien pakeisti technologijų, reikėtų keisti ir mūsų naudojamas praktikas, ir mūsų požiūrį. Ir nereikia uh, turėti iliuzijų, kad tą padaryti bus lengva, nes kokia gero keisti mąstyseną, keisti požiūrį yra sunkiausia. Ir Aš tikiuosi, kad mūsų tvirtinami teisės aktai nesulėtins technologinės pažangos šiame sektoriuje. Ir todėl manau, kad valstybėms narėms reikia palikti veiksmų laisvę, kad jos galėtų e, išbandyti įvairias technologijas. Suprantama, kad neišvengsime ko gero ir klaidų. Tai yra natūralu, kai kalbame apie labai didelio masto pokyčius transporto sektoriuje nes e, čia turime kalbėti ne apie e, tai, kad reikės e, vairuotojus naudoti mobiliuosius telefonus ar kokias nors kitas skaitmeninės technologijas. Ne, reikėjo keisti apskritai visą savo požiūrį. Reikia keisti mūsų priimamų sprendimų požiūrį. Jisai turėtų būti kur kas pažangesnis, sumanesnis. Europos parlamentas tikrai galėtų čia rodyti pavyzdį kitoms institucijoms. Ir šiame kontekste beje aš norėčiau ba, a, taip pat paminėti ir tai, kad Europos parlamentas turi ke kelias darbo vietas. Ir mes keliaujame a, kiekvieną mėnesį į Strasbūrą. A, Ir gal galėtume da, atsisakyti šios praktikos ir tai parodytume gal pavyzdį kaip valstybėms narėms. Dar vienas dalykas, aš manau, kad galima būtų iš tikrųjų padidinti transporto sektoriaus efektyvumą. Ir nesvarbu, ar čia kalbame apie keliaivių vežimą ar krovinių gabenimą. Viešasis transportas turėtų būti plėtojamas kur kas geriau, nes tai, jisai gerai funkcionuoja, tuomet žmonės galėtų atsisakyti privačių automobilių ir važiuoti viešuoju transportu, kuris galėtų būti netaršus ir taip mes galėtume sumažinti taršų išmetimą miestuose. Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui Ir dar kartą noriu pakartoti, kad turėtume pagalvoti, ar iš tikrųjų nereikėtų mums real, iš esmės keisti savo požiūrį, kad galėtume pasiekti realių rezultatų. Pone Boilin, ačiū ponė Pirnkė, kolegė paprašė, kad aš pasidalinčiau keliomis mintimis, kurios jai rūpė. Ji džiaugiasi, kad komisija. Da, siūlo nustatyti kūro standartus e, sunkiasvoriams transporto priemonėms ir apriboti CO2 e, e, išmetimus. Ir mes puikiai žinome, kad CO2 nustatytos rimos yra labai svarbus dalykas. Ir jei būtų buvę kitaip, tuomet mes nebūtume turėję dieselgate skandalo. ir 5 procentai da, o, o, sunkio svorių transporto priemonių išmeta 25 procentus visų da, išmetamų taršalų. Ir taip yra dėl to, kad mes nieko nedarėme tam, kad pagerintume jų, pagerintume kūro standartą. Ir uh, Taip pat reikėtų galvoti apie elektroninius, elektravarmus automobilius. Pastebės narės šiuo metu susiduria su ekonominiais ir biudžetiniais sunkumais finansuodamos svarbius infrastruktūros projektus, dėl to, kad taikomi labai, svar, labai griežti stabilumo pakto standartai. Ir mes turėtume vengti bet kokių veiksmų, kurie, dėl kurių žmonėms susidarytų įspūdis, kad mes galime pakengti jų socialiniai ir ekonominiai geroviai. Ir aš kalbu, remdamasi taip pat ir savo šalies ir jos patirtiminės, mes uh, nusprendėme kažkodėl atsisakyti geležinkelio jungties ir aš manau, kad vyriausybė turėtų patvirtinti projektą, kurio yra numatyta nutiesti geležinkelio liniją vakarų pakrantę. Tai mes galėtume prisijungti prie transeuropinių transporto tinklų. Ir aš norėčiau patikoti kolegai, kuris pristatė savo dokumentą Tai aš pripažįstu, kad šiame dokumente yra teigiamų dalykų ir e, mes žinome, kad šis e, daugiarūšės transportas susiduria su e, įvairiais iššūkiais. Bet jis yra reikalingas tam, kad mes galėtume užtikrinti tvarumą ir čia labai svarbu būtų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, atsižvelgiant pačių Paryžiaus konferencijos įsipareigojimus. Ir uh, Yra keli klausimai, kuriems reikia skirti daugiau dėmesio. Tai yra energetinės efektyvumas logistinėje struktūroje ir daugiarūšio transporto sektorėje. Ir e, tai, kad mes turime vežti krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Mes turime užtikrinti, kad būtų nustatyti labai aiškus e, tikslai ypač kai kroviniai gabenami yra atstumas ilgesnės nei 300 km. E, aš manau, kad reikėtų siekti užtikrinti, kad jei tik tai maršruto trukmė, e, jeigu truk, kelionės atstum, atstumas yra ilgesnis nei 300 km, tuomet reikėtų reikalauti, kad krovinys būtų vežamas geležinkeliu, nes mes žinome, nes turime sumažinti išmetimus 30 procentų iki 2030 metų ir 50 procentų iki 2050. Ir e, todėl turime galvoti apie mūsų turimą infrastruktūrą. Be to reikėtų įtraukti ir visuomenės atstovus į sprendimų prieimimo procesą, ypač tais atvejais, jei uh, planuojame keisti infrastruktūrą taip, kad tai galėtų sukelti problemų vietos gyventojams. Taigi, sprendimų priimimo procesas turėtų būti skaidresnis ir reikėtų užtikrinti, kad valstybių narių ir ES ištekliai būtų naudojami tinkamoms investicijoms, kad investuojama būtų gerai ir taip pat e, realistiškai, nes e, dažnai yra pateiki, pateikti perdėti skaičiai dėl transporto srautų ir remiantis būtent tokiais duomenimis yra priimami finansiniai sprendimai. Bet tai ten nėra priimtina. Dėkuoju. Dabar komisijai sutikime žodį. Good morning. Good morning. Labas rytas, pirmininkė. Gerbėjami parlamentarai, aš esu Peter Demir iš MUP generalinio direktorato Labai susidomėjęs išklausiau pranešėjo, šešėlinių pranešėjų ir kitų narių, kurie patikė pasiūlymų dėl šio pranešimo. Nemanau, kad reiktų man čia labai detaliai aptarti tuos pasiūlymus. Aš tik norėčiau dar kartą pasakyti, kad dėl daug, daugumo, daugumos veiksmų ir pasiūlymų komisija dabar rengia savus pasiūlymus. Mes neseniai patvirtinome komunikatą dėl mažai anglės mažai CO2 išme, išmetančio judumo. Taigi mes lauksime nuomonės, kuri bus nusiusta transporto reikalų komitetui ir tada mes lauksime ponios Sender galutinio pranešimo transporto komitete ir tęsime toliau dialogą šiuo svarbiu klausimu. Ačiū. Dėkoju. Dabar išvadas padarys pranešėjas, panas Zafolė. Dėkoju, aš e, tiesiog norėčiau priminti Jums, kad spalio 11 yra terminas pateikti pakeitimams, e, taigi tai e, laiko turime neįtin daug, turime bendrų tikslų, visi norime, kad mes sugebėtume, dirbdami kartu, surasti visiems naudingų bendrų sprendimų. Dėkuoju. To... Aš tik taip priminsiu, Kaip minėjo ir panešėjas, pakeitimų pateikimo terminas yra spalio 11-12 dienos. Balsuosime NB komitete lapkričio 8 dieną, o transporto komitete bus balsuojama gruodžio 5. -ąją. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas. Ponas Dankan yra mūsų pranešėjas. ir keisimės nuomonėmis dėl pakeitimų, kuriuos pateikė kolegos, dėl apivartinių taršos leidimų sistemos ir iškart žodį suteiksiu pranešėjui, kad jis pristatytų savo nuomonę, panas Dankan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš mielai išklausysiu kolegų šį rytį, dėja turiu išvykti anksčiau dėl vykstančios demonstracijos. Taigi vietoj to, kad kalbėčiau ilgai, aš galbūt tik tiek ir pasakysiu. Okay. Puiku. Tada iškart pradėsime šešėlinių pranešėjų pasisakymus. Pono Beleto nematau, nors anksčiau jį mačiau salėje. Bet tada suteiksiu žodį poniai Daly, kuri vietoj Gutelent pasisakys. Prašau, Mirjam. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui, ponui Dunkanui. Ar gal pasinaudosiu jo sutaupytų laiku ir šį kartą pasisakau vietoj Jūta Gutelant, kuri yra mūsų šešėlinė pranešėja, socialdemokratų vardu šiandien negalėjo jį atvykti. Aš su Jūta kalbėjusi šio klausimu ir Iš jos irgi supratau, kad dėrybos tarp šeši, šešėlinių pranešėjų ir pranešėjo dėl pakeitimų prasidėjo gan pozityviai ir vyksta konstruktyviai. Ir dėl to norėtumėme padėkoti pranešėjui. Taigi aš tiesiog pristatysiu mūsų socialdemokratų frakcijos poziciją, nes socialdemokratams apivartinių taršų slydimų sistemos reforma yra labai svarbi. Mes manome, kad po Paryžiaus susitarimo tapo dar aiškiau, kad Europa turi rodyti lyderio vaidmenį, siekiant novatoriškos, produktyvios visuomenės ir apivartinių taršos leidimų sistema yra esminis elementas. Taigi, socialdemokratai nori, kad ši sistema būtų tokia, kokia ji ir turėjo būti, tai yra stipri, pažangi sistema, kur mažinamos emisijos ir užtikrinamas tvarus augimas, stabili sistema, kuri užtikrina prognozuojamumą ir paskatas verslo įmonėms, kad jos galėtų investuoti į mažai anglės išskrenčias technologijas ir tai taip pat yra investicijos į klimatą ir mūsų ateitį. Kad taip atsitiktų, mums reikia šitą keisti. Pirmiausia, turime mažinti sisteminį apivartinių taršos leidimų tiekimą į rinką, nes per ilgai tai trukdė veikti sistemai ir keitė ir siuntė tam tikrus kainų signalus. Ir ta reforma, dėl kurios deramės, yra galimybė, kurią turi pasinaudoti Europa ir pasinaudoti maksimaliai šios sistemos potencialu, kad būtų galima pasiekti vidutinės trukmės ir ilgalaikių energetikos ir klimato tikslų. Dėl to socialdemokratai siūlo kelis pakeitimus kuriais bus galima užtikrinti didesnį CO2 emisijų mažinimą pagal 20 metų tikslus. Mums akivaizdu, kad reikia didinti linijinį, linijinį didinimo veiksnį ir greičiau mažinti leidimų perviršiaus burbulą, burbulą rinkoje. Taip pat reikia anuliuoti nepaskirstytus leidimus. Taip pat mes uh, Džiaugiamės, kad bus numatyta viršutinė riba nemokamiems leidimams, nes ši sistema yra rinka grindžiama aukcionų sistema, kur veikėjai parduoda ir perka e, tuos kreditus, tuos leidimus. Tai yra teršėjas moka sistema ir nemokamos, nemokami leidimai yra tik išimtis. 57 procentai turi būti parduodami aukcionų būdu. Dabar norime, kad tas procentas didėtų ateityje. Taip pat mes manome, kad pagal natūralų principą e, įplaukos iš aukcioninio parduotų leidimų turi būti naudojamos tiks tam tikrais konkrečiais aplinkosauginiais tikslais. Taip pat labai svarbu, kad sistema būtų sąžininga, mes norime sąžiningesnės leidimų perskirstimo sistemos, kad būtų galima užkisti kelią anglės nutekėjimo rizikai. Tai yra labai svarbu, kad paremtumėme tuos veikėjus, kurie daugiausia susiduria su riziką ir ta pagalba jiems labiausiai reikalinga. Taip pat tie rodikliai yra svarbi priemonė ir paskatos inovacijoms turi būti iš, išlaikomos per visą sistemą tam, kad būtų siekiama geriausių veiklos rezultatų. Taip pat tikimės, kad dažniau bus atnaujinami gamybos mastai, kad būtų išlaikomas dinamiškumas. Ir tam, kad sistema būtų sažiningesnė, norėtumėme, kad būtų centralizuotą sistemą ES lygmenių kompensuoti netiesioginės kaštus susijusius su elektros energijos kainomis. Kai kurios valstybės narės teikia paramą toje, šioje srityje, kitos ne ir dėl to sąlygos nėra vienodos. Dar vienas dalykas, kuris svarbus mūsų frakcijai, tai yra solidarumas, kad niekas nebūtų nustumtas į šalį, kuriant mažai anglės naudojančią visuomenę. Taigi labai svarbu, kad mūsų pastangos prieš kovojant su klimato kaita neturėtų neigiamų socialinių padarinių. Taigi siūlomas tas per, perinamo laikotarpio fondas turi būti skiriamas socialinėms priemonėms finansuoti. Na ir žinoma, inovacijos labai svarbus aspektas, norint, kad sistema veiktų geriau. Lėčiau. Ir taip pat inovacijos, tai kaip sakiau, bus labai svarbus aspektas tam, kad ši sistema geriau veiktų ateityje. Ir dėl to mes siūlome uh, dar labiau stiprinti inovacijų fondą. Labai svarbu, kad fondo lėšomis būtų finansuojami moksliniai tyrimai inovacijos, kad būtų rem, rem, remiamos verslo įmonės Europoje ir tvarus augimas. Taigi su tokiamis priemonėmis socialdemokratai yra įsitikinę, kad ši sistema veiks gerai veikiančią priemonę, kuri leis Europai pažaboti emisijas iš ekonominio augimo ir užtikrins tinkamas paskatas uh, pramoniai ir energetikos ryties inovacijoms ateityje. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Toliau ponas Belet. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Kelios pastabos dėl pagrindinių klausimų. lininis mažinimo veiksnys, lininio mažinimo veiksnys. Mums EPP frakcijai tai yra primtina ir norėtumėme pritarti komisijos pasiūlymų dėl 2 procentų, nes mes manome, kad tai yra ambicingas pasiūlymas, kurį pateikė komisija. Ir taip yra numatyta ir Paryžiaus viršūnių sutikime, mes turime laikyti savo tarptinių įsipareigojimų ir taip pat sustiprinti tas pastangas ir ateityje, tikėtis, kad to sieks ir tarptautiniai partneriai. Taigi mes pritarėme komisijos pasiūlymui. Dėl aukcionų dalies, čia irgi labai svarbus elementas šiame peržiūros pasiūlyme. EPP pasisako už tai, kad aukcionai sudarytų ne 57, o 52 procentus visų parduodamų leidimų. Uh, Ir labai daug suinteresuotų asmenų ir daug žmonių šioje salėje teigia, kad 14 metų tarybos išvadose, kurias mes gerbėme ir laikomės, primenama, kad tarybos išvadose yra, kaip sakiau, teigiama taršų dalis parduodamų aukcionuose ne, neturėtų būti didinama, bet nėra patikiamas tikslus skaičius, taigi mes neprieštaraujame ir ne, ne, nemetame iššūkio tarybos išvadoms. Tačiau mūsų paskaičiavimai turi būti susiję su tais leidimais, kurie yra laisvai išdalijami per e, trečio periodo, periodo pradžioje. Taigi čia yra ir gaunamas 52 procentų leidimų pardavimo aukcionuose skaičius. Tai reiškia, kad tada daugiau yra nemokamai išdalijamų leidimų. Taigi turime nepamiršti, kad nemokami leidimai nėra dalyjami visiems. Jie yra dalyjami 10 procentų geriausių rezultatų pasiek, pasiekusiems įrenginiams. Ir dėl to turi būti išlaikomos tos paskaitos, paskatos mažinti dar labiau CO2 ateityje dėl apivartintos šios leidimų sistemos ir jos santykio su ne apivartintos šios leidimų sistema, laivyba ir aviacija. Tai aš manau, kad čia yra bendras toksai konsensusas, sutarimas, kad ir laivyba ir aviacijos sektorius turi uh, imtis daugiau pastangų siejamų su kitais sektoriais, kurie patenka į sistemą. Lais, nemokamos, nemokami leidimai irgi svarbus pasiūlymo elementas. Tai čia norėčiau dar priminti tai, ką rodo rinkos analizė. Thomson Reuters analitikai, rinkos analitikai, kuriuos visi gerbė, tikiuosi pateikė štai kokiu rezultatu dabartinis pasiūlymas, kuris yra pateiktas, jį pateikė kelios grupės ir ketvirtos fazės pasiūlymas, ir dabar cituoju, sukels didelį pelną stambiems sektoriams, kaip, pažiūrėjau, toks kaip cemento sektorius. Panas Eikaut, matyt, pasisakys vėliau. Aš tikrai labai laukiu. Aš puikiai suprantu jo poziciją bet basai vėliau pasisakysi. Tai kartoju tą citatą, ponia pirmininkė. Thomson Reuters labai gerbiam, gerbiami analitikai žaliųjų frakcijoje sako, kad toks pasiūlymas sukels didelį pelną tam tikriems namiems sektoriams, o kai kurie kiti ūkio sektoriai, tokie kaip cemento ir kiti, gali patirti papildomas išlaidas ir tai gali pakengti jų konkurencingumui. Taigi labai keista, kad studijos rodo, jog svarbus sektoriai atrodytų čia nukentės dėl šio požiūrio. Mes grįžome prie komisijos, to dvinario tokio pasiūlymo. Taigi aš tikiuosi, kad čia dar mes aptarsime jį ir pasieksime kompromisą. Dėl tų rodiklių, pirmininkė, mes siūlome ambicingus rodiklius, tuos benchmarks, ir turime juos apibriežti dar prieš pradedant naują prikybos ciklą. Kad antroje etapo dalyje mes jau žinotumėme, kad pramonės įmonė žinotų, galėtų prognozuoti, kad būtų daugiau stabilumo iki periodo pabaigos bus galima juos nustatyti realių rezultatų pagrindų, kad ne 30 metais, nebūtų taip, kad 30 metais 2008 metų skaičių pagrindų būtų nustatomi tie rodikliai, kas būtų visiškai absurdiška. Dėl kiekybinių vertinimų, kokybinių vertinimų E, bendrai sutarėme, kad reikia laikytis jų ir apibriežti kriterijus ir aš tikiuosi, kad pasieksime konsensuso, bet man atrodo, kad kai kurios frakcijos e, siūlo išsaugoti tą vertinimą, kokybinį vertinimą dėl korekt, korekcinio veiksnio, korekcinio faktoriaus, e, tarpšakinio korekcinio faktoriaus pasiūlymas netaikyti 10 procentų uh, geriausias, geriausias rezultatus rodančių renginių. Tai čia kaip ir pritarėme tam principui. Jūs kalbėjote ir apie din dinamiško paskirstimo principą, mes irgi jam pritarėme. Ir dar vienas svarbus aspektas yra netiesioginių kaštų aspektas. Tai yra ginčytinas klausimas, nelengva jį išspręsti ir harmonizuotas, suderintas požiūris būtų primtinas ir mūsų frakcijai, ir aš įsivaizduoju, kad ir kitoms kelioms frakcijoms parlamente. Ir tai yra puiku, bet man atrodo, kad šimtaprocentinė kompensacija ES lygmenių yra labai ambicingas tikslas ir būtų sudėtinga to pasiekti. Dėl to galbūt reiktų numatyti ir valstybių narių įnašus tam tikrus kad ir valstybės narės teiktų šiek tiek daugiau paramos ir būtų galima suderinti, surasti suharmonizuotą, suderintą poziciją, kad ir nacionalinių lygmenių būtų prisidedama prie tų kaštų padengimo. Toliau, kaip tai dera su kitomis politikos rytimis, ponė pirmininkė, panašu, kad yra sutariama, jog reikia atsižvelgti į tai, kad šios sistemos poveikis derinant tai su kitomis nacionalinėmis politikos rytimis, atsinaujantį energijos šaltiniai, efektyvus energijos vartojimas ir panašiai tikslas tas pats - mažinti CO2 emisijas, tai mes turime nepamiršti, kokį poveikį įvairios politikos rytis daro viena kita ir jas derinti ne prieš prasidedant tam naujam ciklui mes turėtumėme viską nuspręsti, bet turime suprasti, kad tos priemonės tarpusavyje um, persidengia ir yra tam tikrų bendrų elementų. Taigi tiek tokie būtų pagrindiniai dalykai dėl šio pasiūlymo. Ačiū. Labai ačiū. Dabar galimybė ponai Ekaut paaiškinti jo poziciją. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau šiek tiek žengti atgal, e, tiesą sakant, grįžti prie praėjusių metų Paryžiaus, kur visos politinės frakcijos džiaugiasi, rėmė ir rėkė apie sėkmę visos politinės frakcijas, dabar kovoja, kad darytų spaudimą ES valstybės narėms ratifikuoti rytoj sustarimą, nes atrodo, kad mums tai yra taip svarbu. Ar iš tikrųjų mes, kas nors matė, ką mes sutarėme Paryžiuje, ar tiesiog buvo faina ten pabūti, pakalbėti ant scenos ir eiti toliau? Man atrodo, šios salės tuštumas daug ką parodo. Tai yra vienas, vienas svarbiausių mūsų turimų priemonių vykdant klimato kaitos politiką Europos Sąjungoje. O ENVI komitetas yra čia pagrindinis komitetas. Tai yra vienas svarbiausių dokumentų, kuriuos turime šiuo metu ir pažvelkite į šią salę čia beveik nėra parlamento narių. Kodėl? Todėl, kad daug kas numoja ranka, numoja ranka dėl šios priemonės. Štai kas vyksta. Viena svarbiausių priemonių, kurių mums reikia, kad kažką galėtume padaryti Paryžiaus sustarimo vardan, matome, kokia politinė parama visam tam. Tai, aš sakyčiau, didžiausias rūpin, rūpės keliantis dalykas. Ir kol pradeda, prieš pradedant e, krapštytis po neveikiančią sistemą, e, reikėtų pagalbė, pagalvoti, kodėl niekas daugiau nedalyvauja, kodėl mes turime šią problemą. Todėl aš negaliu susilaikyti, nesulaikyti savo ciniškos pastabos kolegai Beletui, kai jis daug dėmesio čia skyrė Thomson Reuters Galbūt reikėtų paskaityti visas jų studijas, kurios sako, kad dabartinė sistema neveikia ir reikia visiškai perdaryti. Nėra tokio perdarimo pasiūlymo šiuo metu, kalbame tik tai galbūt čia, CO2 nutekėjimas, čia kasnelis mažiems e, išmetėjams. Kalbama apie sistemos pasiūlos perviršį 200, tūkstanč, 200 milijonų iki 20 metų. O čia mes kalbam apie kažkokias smulkmenas. Paaiškinsiu, kodėl aš e, vis labiau jaučiu taip pat, kodėl man investuoti pastangas iš šios sistemos tobulinimą. Jeigu pažvelgsime į dabartinį pasiūlymą, jeigu nieko nedarysime dėl ETS, jeigu tą sistemą paliksime tokią, kokia yra, visos CO2 nutekėjimo taisyklės nustos galioti iki 20 metų. Visos išimtis, 10 C straipsnis ir visa kita nustos galioti 20 metais. Aš visai nieko prieš. Yra daug žmonių, e, kurie pradeda nervintis, jeigu tos CO2 nutekėjimo taisyklės e, nustos galioti. Aš nesinervinu. Taigi, be to, ką komisija daro su įvairiamis administracinėmis taisyklėmis, vietoj to, kad mažintų, didintų linijinį mažinimo veiksnį iki 2,2, tai iki 30 metų leidimų padidės iki 400 milijonų. Komisijos pasiūlymas skirtas laimėti 400 milijonų pasiūlymų, vėl padidinti perviršį sistemoje iki 200 tūkstančių, 200 milijonų Tuo pat metu komisija siūlo 250 milijonų leidimų išimti iš MSR ir kitus e, nepaskirstytus e, leidimus į rezervą perkelti. Tai bus 400 milijonų. Tie 400 milijonų, kuriuos gautume, komisija perkels iš trečios į ketvirtą etapą. Kokia yra aplinkosauginė nauda iš šios priemonės? Nulis. Ir man Atrodo, kad galime balsuoti prieš bet ką. Galbūt netgi nereikės pasiekti sustarimo ir aš neprieštarausiu, nes aplinkos sauginė prasme naudos jokios nėra. Būtent tai dabar aptariama, kai kalbame apie tolesnius žingsnius po Paryžiaus. Visi sako, tai yra labai svarbi priemonė. Tuo metu, kai tona CO2 kainuoja 5 eurus, kalbama kad būt, ta kaina padidės, kai paskelbėme apie tai žiniasklaidoje, ta kaina vėl krenta, tik tai spekulacijos palaiko e, tą kainą, neturime, turime neveikiančiame sistemą, ar apie tai dabar reikia mums po Paryžiaus kalbėtis, jeigu tai, tai galbūt kitą kartą, kaip GUE, nematau čia Aldė šešėlinio pranešėjo, kodėl mums čia reikia kažką daryti. Šiuo metu tai yra svarbiausia. Ir turbūt kur kas drastiškiau apie tai turime kalbėti. Ką darysime? Kaip padarysime tai, ką turime daryti? Ir kaip mes spręsime šios sistemos problemą, kad sukurtume paklausą, o ne didintume perviršį. Ir po to galėsime kalbėti CO2 nutekėjimą. Galime tai apie tai kalbėti, bet prieš tai mums reikia veikiančios sistemos. O kitais metais Kinija pradės savo nacionalinį bandomąjį projektą su ETS. Nuo 20 metų jie pradės prekybą. Ir jeigu mes tikrai kalbėsime apie CO2 nutikėjimo taisyklės, galbūt reikia pažiūrėti, ką daro visas likęs pasaulis. Nes, kiek žinau, pradėjome apie CO2 nutikėjimą kalbėti tik todėl, kad e, tarptautiniu mastu nieko nebuvo daroma. Na, pasaulis eina į priekį greičiau, o mes e, diskutuojame pavarikščius reikalus ir dėl to man darosi liūdna. Ačiū. Labai ačiū. Pone Evi. Ačiū pirmininkė. Pritariu daugam iš to, ką sakė ponas Eikaut. Jeigu pažvelgsime į šį dokumentą, tai čia yra daug trūkumų šioje politikoje. Kalbant apie klimato politiką, tai turėtų būti vienas iš svarbiausių ramščių šioje politikoje, tačiau jis neduoda jokių aiškių rezultatų. Jeigu pažiūrėsime į emisijos mažinimą realiai pasiektą, tai matome tam tikrą e, energijos gamybos našumo padidėjimą. Tačiau reikia tikrų investicijų užtikrinant, kad bendrovės mūsų gamintojai taptų švaresni. Ir čia parlamentas taip pat turi suvaidinti savo vaidmenį. Žinoma, negalime dabar mesti šios politikos. Bet galbūt reikia visą tai žvelgti iš labiau ilgesnio laikotarpio perspektyvos ir ieškoti daugiau atsakymų. Turime apskaituoti CO2 turinį produktuose. pavyzdžiui. Ir tokiu būdu ieškoti per tai sprendimų klimato problemams. Žvelgiant į tuos kompromisus, kurie čia yra siūlomi, tai norėčiau pasakyti, kad kur, kokie yra mūsų prioritetai. Nustatant didelę CO2 kaina tik vieninteliu būdu mes užtikriname, kad valstybės narės turėtų pakankamai išteklių, pakankamai pinigų, kad galėtų daryti kažkas tai sektoriais, kuriems sistema taikoma. Nemokamas kvotas reikia sumažinti iki minimumo, reikia viską pradanyti per aukcionus be išlygų dėl 2,2 linijinio mažino veiksnio, mūsų nuomonė jis yra per mažas. Netgi 2,4 nebūtų pakankamas koeficientas. Tai būtų tik tai labai mažas žingsnis į priekį, o jeigu reikia dėrėtis su taryba, tai darybinė pozicija yra sudėtinga. Mūsų nuomonė tas koeficientas turi būti didesnis. 50 tūkstančių tonų kaip riba mažiems emitentams. Mes tam nepritarėme taip pat. Nes tai leistų mažiems emitentams netgi netaikyti kompensacinių priemonių. Taip pat mums e, nerima kelia parama, reiškime, CCS. nes iš to nauda būtų tik tai Brent naft išgaunančiams bendrovėms. Ir gavyba e, e, nemažėtų, būtų konvertuojama į saugojimo e, įrenginius ir dėl to kiltų problemų valstybėms narėms. Taigi labai nerimavome dėl kai kurių pasiūlymų, reikia užtikrinti, kad šis klimato kaitos e, ramstis veiktų, mums reikia pakeisti savo veikimo būdą. Ačiū, turiu panas Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti visiems, kurie dirba su šio dokumentu. Manau, kad visi turime suprasti, kad Šis pasiūlymas susidaro iš vairių aspektų. Ir vienas labai svarbus aspektas EPP ir kuris kelia mums nerimą yra tai, kad yra pramonės e, įmonių, kurios turėdamos technologijos galimybės gali sumažinti CO2 išmetimą ir yra įmanoma, kad tos pramonės įmonės perskels kitur yra tam tikrų pozityvių poslinkių Kinėje. Žinoma, kad Paryžiaus sutarimas yra labai geras, tačiau kalbant apie paskaitas daug CO2 išmetančioms pramonės šakoms, labai sunku rasti išeiti dėl turimų konkurentų. EPP frakcija mano, kad reikia daugiau nemokamų leidimų tokiams e, šakoms kaip plieno pramonė, cemento, chemijos pramonė, trašų gamyba. Nes objektyviai kalbant, e, šie pramonės sektoriai susiduria su problemomis dėl šio pasiūlymo ir jie patikė labai gerų argumentų. Jeigu palengvintume šiek tiek jiems, jiems gyvenimą, numatydami 10 e, procentų geriausiams įmonėms nemokamus leidimus, mums reikia iš tikrųjų daugiau nemokamų leidimų ir mažinti per aukcionus parduodamą skaičių. Na, iš tikrųjų, aš esu patenkintas, girdėjimas kai ką iš valstybių narių, skaitant man geriausiai pažįstamą valstybę narę, kuri dar dėja nepatikė oficialaus pasiūlymo, tačiau tikiuosi, kad greitai Vokietija pateiks tokį pasiūlymą, tokia idėja būtų vienas pus, ar, vienas, ar pusantro procento padidinimas nemokamų leidimų skaičius. EPP iš tikrųjų pasisakytų už 5 procentų padidinimą. Pirmieji žingsniai šią linkme žengti, tačiau mums reikia dar pagerinti šios pasiūlymus. Taip, galime kritikuoti tam tikrus elementus, kurie čia yra, tačiau nepamirškime, kad mes tam tikrą mechanizmą panaikiname. Galėsime panaudoti, e, galimybę panaudoti trečių šalių leidimus nebeegzistuos. Tačiau mm, visko nereikia atmesti, ypač e, žinome, kad Monrealėje IKO dėrėsis dėl ATS. Iki 20, nuo 20 metų reikės siekti tolesnio 20 procentų sumažinimo BCDM. Ir ne tik NVO, bet ir energijos gamintojai, tie, kas stato elektrinės, nori investuoti mažai CO2 išmečiančias elektri, elektrinės, reikia daugiau investicijų. Galbūt šioje srityje galėtume pasiekti kompromisą. Bet tik tai, jeigu galėsime užtikrinti, kad daug energijos naudojančios pramonės šakos galėtų tam, susilaukti tam tikrų garantijų planavimo prasme. Reikia stengtis nesuskaidinti visų į dvi stovyklas. Kai dėl 194, 1293 pakeitimų susijusių su oro transportu, džiaugčiausi, jeigu jiems pritartumėte. Transporto komiteto e, koordinatorius Vin Vandekamp tam pritarė. Aišku, turėsime sulaukti dar reikalo rezultatų, tačiau manau, kad turime kažką daryti ir Europos pramonė. Minus 43 procentai pramonė kelia problemų, o aviacijos sektoriui tik tai 5 procentų mažinimas. Manau, kad turime būti ambicingesni, kai kalbame apie oro transportą. Galbūt ne tiek siekti kaip kitose sektoriuose, bet reikia šiek tiek suderinti tos skaičius, tai svarbu, nes jeigu pažvelgsime į kitus transporto rušis, pavyzdžiui, geležinkelį, tai jiems ATS taikomas. Taigi reikia kažką daryti. 274 pakeitimas skirtas šiam konkrečiam aspektui. Aš kad tai ir ar nereikėtų paremti labiau e, aplinkai draugiškas transportos sritims, kaip geležinkeliai. Aišku, gali iš Frankfurto į Briuselį nuskristi, bet jeigu važiuoji traukiniu, tai moki visus mokesčius, kurių nemoka oro linijos. 100 procentų ETS taikymas, 43 procentų mažinimas ir aukcionai 100 procentų. Tai čia tikrai reikia kažką daryti. Visa sistema turi būti sažiningesnė. Na ir paskutinis dalykas. Matijas Gruotė pateikė panašų pakeitimą, kur siūloma, kad kalbant apie modernizacijos fondą reikia daugiau ten skirti lėšų kad galėtume kurti modernesnį infrastruktūrą, e, ypač vidurinės ir rytų Europos šalise, tam panaudoti 10C straipsnį. Ir galima būtų užtikrinti laisvus leidim, nemokamus leidimus elektrinėms, kaip siūlo komisija. tačiau, kad įspręstume problemas vidurio ir rytų Europoje, reikia skirti daugiau lėšų modernizacijos fondui. Nenorime išlaikyti senos infrastruktūros, reikia turėti pinigų investicijoms į infrastruktūrą ir aš e, pasičiaučiau, jeigu kolegos pritartų tojams pakeitimams. Ačiū. Toliau. Pone. Konečna. Ačiū pirmininkė, kolegos. Galbūt iš pat pradžių galėčiau pateikti keletą bendrų komentarų. Pateikiau daug pakeitimų mano kolegos Dankano pranešimui, kalbant apie tą sistemą, nes šiuo metu jis sukuria daugiau problemų negu išsprendžia, ypač jeigu kalbėsime apie e, emisijų ribojimą, tai mes turime čia abejonę. Atrodo, kad turėtume galėti pasiekti tų pačių tikslų kitais būdais, kurie būtų mažesnė maž, našta administracinė ir mokesnė prasme. Tačiau kažkodėl mes nusprendėme dėkti tokį labai sudėtingą metodą. Mums atrodo, kad trūksta tikrumo tiems sektoriams, kuriems taikoma e ta sistema, ar kalbėtume apie ekonomiką apskritai ir e, apie sektorius ar apie atskiras bendrovės. Atrodo, kad dauguma iš mūsų supranta tą problemą dėl potencialios naštos sektoriui ir kad tai turės ekonominių pasiekmių. Bet niekas neturi iškaus supratimo, kaip spręsti tas problemas. Antra, žinome, kad yra tam tikrų pasiūlymų, kurios galima būtų pasiūlyti, tačiau dabar mes tiesiog didiname chaosą ir netikrumą toms bendrovėms, kurios, kuriams taikomas ETS mechanizmas. Yra judama tą linkmę, kad kai kuriems gamintojams būtų skirto skirti nemokami leidimai. Aišku, tai nebūtinai išsprendžia visas problemas galėtume dirbti su leidimo kainomis ir sėti jas su tam tikrų ekonomikos augimu, tačiau tai yra taip pat neaišku. Kai kas mano, kad reikia propaguoti tam tikrus sektorius, kurie yra mums svarbus, energijos, pavyzdžiui, pramonės, nes tos įmonės yra galbūt mūsų regionuose, mūsų e, šalyse, tačiau dėl to gali atsirasti tam tikrų trūkumų. Mes norime labai subalansuotesnio, tvaresnio sprendimo, reikia galvoti ir apie CO2 nutekėjimą, yra ir radikalesnių pasiūlymų, pavyzdžiui, socialistų ir žaliųjų. Jeigu darytume, kaip jie siūlo, tai kiltų daug netikrumo saugomiems sektoriams, pavyzdžiui, šildymo ir vėsinimo sektoriams. Na, idėja perkelti CO2 emisijas už ETS sektorių ribų. EPP ir socialistai nori 10 e, procentų geriausių įmonių netaikyti sektoriaus reikalavimo. Dar siūlomas tas tarpsektorinis korekcinis dydis, jeigu paimsime 10 procentų visų instaliacijų, kurios negauna pakankamai leidimų, tai joms bus sunku toliau veikti, jeigu jos nebus taikomos išimtis, jeigu jos negaus nemokamų leidimų. Aš priklausomai nuo emisijų lygmens Mm. tai sukeltų grėsmę lyderiaujančiams sektoriaus įmonėms, tai turėtų neigiamą poveikį ir naujovėms, kas yra ETS teisės aktus vienas svarbiausių aspektų. Matome, kad naujausias e, jėgainės šiuo metu nepakliūna tarp, pe, pakliū, tarp 5 procentų efektyviausių jėgainių. Ir dėl tų priežasčių savo pakeitimuose aš siūlau išplėsti bazę, kad kalbėtume apie 20 procentų veiksmingiausiai veikiančių jėgainių. Visą tai pagrįsta naujausiais duomenimis ir informacija. Tokia sistema būtų sažingesnė. Taigi per savo pakeitimus aš noriu pasiūlyti spręsti būtent tokias problemas. Žinoma, reikia vertinti ir tai, kas siūlė taryba 14 metais ir aš siūlau taip pat vertinti ir gamybos sektorių procesų emisijas. Dažnai jų negalima sumažinti. Ir taip pat reikia žvelgti ir miškistė, miškinkistės sektorių. Toliau modernizavimo fondas. kuris skirtas e, skurdesniems šalims. Man atrodo, kad modernizacijos fondą reikia išlaikyti ir remti e, jo naudotojus. Žvelgiant į principų dėl netiesioginių išlaidų kompensavimo, harmonizavimo, Kai kuriuose šalise bus sunkiau pasiekti aplinkos sauginių tikslų energijos sektoriuose. Turime taip pat ir energijos skurdo aspektą, kurio nereikia pamiršti. Reikėtų būti jautresniems. Labai ačiū. Thank you very much. And now... Dėkuoju toliau, ponia Rys. Ačiū, panė Pirgė, Žuzef ir ją turėjo išvykti po to, kai baigėme balsuoti ir uh, jis turėjo dalyvauti labai svarbiame posėdė ir todėl turėjo išeiti ir jisai pateikė man savo pareiškimą raštu ir aš, jūs, uh, aš jį jums ir pristatysiu. Taigi, panas Farjas, noriu pasakyti, kad uh, laivybos e, sektorius kartu su tam tikrais aviacijos sektorius tai neprisideda prie to, kad būtų, kad būtų pasiekti tirpai. Ir, ir skaičiuojama, kad lyginant su 1990 metais E, emisijos šiame sektoriu, laivybos sektoriu padidės 54 e, procentais iki 2030 metų ir 46 e, procentais iki 2050 metų. Šiuo metu šis sektorius išmeta 30 procentų visų taršalų ir tik planuojama, kad ilgainiui tas rodiklis gali padidėti iki 70 procentų. Galvojant apie Paryžiaus konferencijoje prisimtus įsipareigojimus, kolega e, supranta, kad mes turime mažinti emisijas ir todėl jisai prašo sukurti atskirą rezervą skirtą laivybos sektoriui. Ir e, savo pakeitime jisai atsižvelgia dabar egzistuojančią e, laivybos sektoriaus išmetimų skaičiavimo sistemą, kuri jau egzistuoja. Ir jie apima ir laivų savininkus, uostų administratorius ir kitas laivybos bendrovės laivų savininkai atvykstantis ir išvykstantis iš ES uostų turėtų arba įsigyti ATL tam reikiamą kiekį, kad padengtų savo išmetimus, arba turėtų sumokėti panašią, at, tą pačią sumą e, į fondą, kuris įsigys tuos leidimus jų vardu bet, bet to tas fondas galėtų būti investuoti 20 procentų visų pajamų į uh, e, e, ATL tam, kad galima būtų užtikrinti, kad laivybos sektorius ir uostai veiktų veiksmingiau ir taip me, galima būtų, pavyzdžiui, pa, uh, pertvarkyti uh, technologiškai laivus. Uh, ir galima būtų taip pat rinkti uostose mokesčius ir galima būtų tokiu būdu surinkti į tą fondą vieną milijardą eurų ponė Gardinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau susitelkti ties e, e, tuo, kas man atrodo svarbiausia. Tai yra netiesioginės sąnaudos. Mes e, turime užtikrinti, kad dabartinė sistema nebūtų iškraipyta ir kad nevyktų vidinio dempingo. Šiuo metu nedirėtų netiesioginių sąnaudų kompensacijos mokamos savanoriškai ir labai mažai šalių gali sauliaisti mokėti tokias kompensacijas. Ir reikėtų padėti šioms šalims. Ir aš manau, kad ši sistema negalės kitaip išgyventi. Ir aš išklausiau tai, ką sakė kiti kolegos ir aš taip pat žinau ir kai kurių valstybių narių nuomonę. Nesuprantu, kodėl nenorima keisti šių nuostatų. Mes nenorime atsisakyti kompensacijų, mes tiesiog norime užtikrinti, kad visiems būtų mokamos kompensacijos. Nes Kitaip rinkoje susidaro iškraipimų. Ta jau matome, priklausomai nuo to, kurioje šalyje yra įsisteigusi įmonė, nustatomos mokamų kompensacijų lygis. Ir jei mes galvo, galvosime apie ketvirtą etapą 2000, nuo 2001, 2021 iki 30 metų ir galvojame, kad CO2 toną padidėjęs nuo 25 ir iki 40 eurų, jei tos netiesioginės sąnaudos padidėjęs iki 40 eurų už toną, tuomet įsivaizduokime, kokios tai bus didžiulės e, sumos. Ir ITRE e ir NV komiteto nariai pateikė apie 70 pakeitimų susijusių būtent su e, tomis netiesioginėmis sąnaudomis. Ir aš paraginčiau visus atidžiai stebėti, kaip bus nagrinėjami šie pakeitimai. Ir aš dėkoju pranešėjai, kuris įsigilino į tuos pakeitimus. Ir aš manau, kad mums reikia tikrai siekti, pasiekti kur kas daugiau. Nėra numatyta dabar. Ir aš manau, kad mūsų pateiktas pasiūlymas yra labai aiškus. Mes tiesiog norime užtikrinti, kad kompensacijų sistema būtų pagrįsta gaunamų pajamų kiekiu. Apie tai kalbame 381 pakeitime. Ir ta sistema, jei E, šis pasiūlymas jums netinka, vis tiek turime pagalvoti apie kažkokią kitokią e, sistemą. Ir e, gal komisija galėtų pasiūlyti mums geresnį pasiūlymą, nes akivaizdu, kad mums reikia tokios sistemos, kuri ES lygmenių visose valstybėse narėse suderintų mokamas įmonėms kompensacijas, kad nebūtų jokių iškraipimų Nes čia reikia galvoti ne vien apie tiesioginės sąnaudas, bet ir netiesioginės sąnaudas. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip mes e, kursime veiksmingą sistemą, veiksmingai veikiančią sistemą, jei e, neturėsime privalomo kompensacijų mechanizmo. Ir Jei nebus kompensacijų, tuomet iškraipimai rinkoje bus dar didesni, nei tie, kuriuos turime šiandien. Kaip jau minėjau, komisija ko gero turėtų pateikti pasiūlymą ir nustatyti, koks turėtų būti procentas nustatytas tam, kad galėtume turėti suderintą sistemą. Bet aš esu įsitikinusi ir tai yra e, taip pat labai svarbus dalykas, mano galva. Aš esu įsitikinusi, kad mes turime taip pat e, panagrinėti, kiek e, ATL dalyjama nemokamai įmonėms. Tuos leidimus turėtų gauti tos įmonės, kurios laikosi nustatytų reikalavimų tuos nemokamus leidimus turėtų gauti tos įmonės, kurios pirmauja e, emisijų mažinimo srityje. Bet vėlgi nepamirškime, kad e, daug kas gali pasikeisti e, mūsų šalyse nes e, kalbame apie pramonės sektorių, sektorių kuriame daug kas keičiasi pastaruoju metu, staigiai gali sumažėti turimų darbo vietų skaičius, tai reiškia, kad bus neigiamai paveiktos šeimos, jauni žmonės, kurie ieško darbo. Pagalvokime tiesiog, e, kaip visą tai mato paprastas žmogus, e, verslininkas pavyzdžiui, juk visi šie sprendimai vienai per kitaip įtakos paprastus žmonės, šeimas, jaunimą. Todėl Privalome į tai atsižvelgti. Netiesioginės sąnaudos yra labai svarb, svarbus prioritetas ir taip pat tai, e, nemokamų dalymų leidimų kiekis taip pat yra labai svarbus dalykas. Mes kalbame apie ATL prekybos sistemą, kurią turime Europoje ir matome, kad e, yra dvi skirtingos nuomonės. Viena iš jų yra tokia, kad ATL prekybos sistema yra kliūtis, kuri trukdo mūsų pramonės įmonėms e, gerai veikti pasaulyje. Kita nuomonė pateikia radikalų žalieji arba tokie prisiekia žalieji, kurie nori kad ši sistema leistų mūsų įmonėms laipsniškai atsisakyti iškastinio kūro. ETL prekybos sistema turėtų versti atskiras šalis žengti žalinimo pramonės žalinimo keliu. Reikia pasakyti vieną dalyką. ETL prekybos sistema pati savame užtikrina, kad ES laikosi tarptautinių įsipareigojimų dėl CO2 mažinimo. Taip teigiama, kad ta sistema garantuoja, užtikrina, kad mes laikomės įsipareigojimu. Ir tai iš tikrųjų nustatyti tikslai yra ambicingi. Iki 2022 metų ketinama sumažinti e, dujų išmetimus 40 procentų. Ir įsivaizduokime, kad tas rodiklis bus dar didesnis, sakykime, 60 procentų. Tai kaipgi mes jį pasieksime? Tai reiškia, kad uh, Pavyzdžiui, plieno gamybos įmonė Vengrijoje, kurioje dirba 10 tūkstančių žmonių ir kuri gal nėra, neturi labai modernios įrangos, stengiasi mažinti e, emisijas, kiek jai pavyksta, bet ji nepatenka į tuos geriausių uh, į geriausius sumažinimo rodiklius turinčių įmonių de, uh, e, 10 procentų. Tai reiškia, kad jie negaus leidimų nemokamai. Ir tą įmonę galiausiai turėsime uždaryti. Panašią situaciją turime ir elektros gamybos sektoriuje. Kai kurias elektrinės turėsime uždaryti, nepaisant to, kad jos veikia gerai bet netitinka nustatytų rodiklių. Vengrijoje mes negalime kliautis vien vėjo ir saulės energiją. Tiesiog neturime tokios galimybės. Taigi Ogi nepamirškime, kad e, valstybės, vyriausybės tų valstybių turės aprūpinti savo piliečius. E, e, Tada pirksime energiją iš Ukrainos ir tokios jėgainės, tokia jėgainė štai bus uždaryta Vengrijoje, emisijų bus mažiau toje šalyje, tačiau mes pirksime elektros energiją iš Ukrainos. Ir dėl to emisijų Ukrainoje bus daugiau. Taigi jeigu klausėme, kaip mažinti emisijas globalių lygmenių visame pasaulyje, tai turime suprasti, kad ES išmeta 10 procentų emisijų. Ir net jų nėra įmanoma sumažinti, nes jos persikels į Ukrainą, o plieno pramonės atveju tai tikriausiai į Kiniją. Taigi mes kalbame ne tik apie darbo vietų apsaugą. Ügyünk, hanem nem is következik be az a turime susitelkti ir ties anglės nutekėjimo problema. Bet negalime užtikrinti CO2 emisijų mažėjimo visame pasaulyje. Todėl man atrodo, kad jeigu norime iš tikrųjų mažinti CO2 emisijas ir čia turime užsibrėžę 40 procentų mažinimo tikslą, tai tada turime nepamiršti šių labai svarbių aspektų. Ačiū. Dėkoju. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Piliarą dar. Sí, muy brevemente para. Ačiū labai trumpai. Norėčiau pabrėžti tai, ką sakė ir ponia Gardinė. Taigi norėčiau akcentuoti kompensavimo klausimą, kalbant apie netiesioginių kaštų kompensavimą. Ir turiu pasakyti, kad šis reglamentas sukurs daug problemų įmonėms ir mes turime to nepamiršti. Taip pat turime būti labai atsargus. Mažinant CO2 emisijas 2,2 turėtų būti maksimalus skaičius. Na, turime puikų šešėlinį pranešėją, tai aš manau, kad mes galime visiškai juo pasikliauti. Ačiū. Dabar e, komisija. Komisija pasisakys. Prašau. Ačiū. Daug kas buvo pasakyta, aš nežinau, ar viską galėsiu pakomentuoti. Komisija gavo daug pakeitimų ir mes uh, į juos sureaguosime, bet dabar norėčiau sureaguoti į tris dalykus, atsižvelgiant į šiandien įvykusias diskusijas. Pirmiausia, kaip surasti tinkamą kelią ir užtikrinti pusiausvyrą tarp ambicingų tikslų pasiekimo ir anglės nutekėjimo mažinimo. Taigi komisija pasitelks ir anksčiau pasiektus gerus rezultatus. Emisijas sumažinome mes sėkmingai ir nematėme, kad būtų CO2 nutekėjimo mažinimo atvejų daug ir mūsų ekspertai, mokslininkai seka situaciją ir aš manau, kad mes galime tikrai pasididžiuoti sėkmingais rezultatais. Ir kad e, sėkmės pasiektumėme yra tie, tai susijęs su keliais elementais, jūs visos juos, juos minėjote, rodiklių atnaujinimas, mažinti tarp šakinio korekcinio veiksnio pritaikymo būtinybę ir taip pat reikia žiūrėti, kaip būsimais teisės aktais būtų galima e, inovacijas e, pramonės srityje skatinti, kad e, pramonės įmonės galėtų surasti, kad joms būtų sukurtos pačios naujausios technologijos, kurios bus reikalingos. Dėl CO2 nutekėjimo komisijos pasiūlyme apie tai kalbama, inovacijų fondas irgi tam yra numatytas. Ir dar viena konkreti pastaba to, ką sakė PP šešėlinis pranešėjas dėl rodiklių atnaujinimo, tai kaip tai siūlo komisija. Ir buvo sakoma, kad atsižvelgiama tik į 2008 metų rodiklius. Tai aš norėčiau pasakyti, kad komisijos siūlomas metodas reiškia, kad reikia ir naujus, ir senus duomenis panaudoti. Taigi mes pasitelkėme turimus duomenis ir naudojame naujus duomenis, kuriuos dar reiks surinkti. Reik surinkti mūsų administracija rinks tuos naujus duomenis. Kodėl norime naudoti ir senus duomenis? Aš manau, kad nuvykus į Kiniją ir kitas vietas, 52 tie rodikliai, kuriuos mes parengėme prieš kelis metus, visi pasaulyje pavydi mums tos informacijos apie pramonę, kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Tokios informacijos niekur kitur pasaulyje niekas nerenka. Ir akivaizdu, kad turime pasitelkti tos duomenys ir, aišku, reikia juos, pagal juos atnaujinti ir naujus duomenys atnaujinti tuos rodiklius. Ir buvo kalbama apie tai, kad tai turi būti prognozuojami e, rodikliai, kad pramonės minės galėtų planuoti. Taigi, taip mes pasitelksime tas, tas sėkmingas, sėkmingus rezultatus, kad užkirstumėme kelią CO2 nutekėjimui. Uh, Toliau padėsime toms valstybėms narėms, kurios yra rytuose, mažės pajamos turinčioms valstybėms narėms modernizuoti pramonės sektorius. Ir taip pat komisija mano, kad labai svarbu, kad 14 mūsų lyderiai sutarė dėl ambicingų CO2 mažinimo tikslų. Ir taip yra ne dėl to, kad lyderiai pabandė, bandė pataikauti vieną Europos dalį, ir, o ne kitai, tačiau tai yra tai, ką rodo mūsų analizė ir poveikio vertinimas, būtent, kad to šaliai susiduria su didžiuliais investiciniais iššūkiais, tai yra mažesnės įplaukas turinčios šalys. Ir taip pat mes manome, kad e, labai svarbu, kad lyderiai tą suprato ir kad jie į tai atsižvelgia ir mes, ES institucijos, dabar turime parengti įgyvendinamą priemonę ateityje, kad e, tos išlygos būtų pritaikomos ir tas fondas būtų sukūriamas tam, kad būtų galima siekti pažangos, modernizuojant pramonės sektorius tose mažesnės įplaukas turinčiose šalyse. Dar vienas elementas, kuris leistų įtraukti privačias lėšas, nes čia yra viešųjų lėšų ir reikia kur kas didesnių investicijų, taigi jeigu mums pavyks sukurti tai ir privačias lėšas pritraukti, tuomet šis mechanizmas bus dar labiau patrauklus mažas įplaukas turinčioms valstybėms narėms. Ir trečias dalykas, į kurį norėčiau sureaguoti, tai yra tai, ką sakė žalių šešėlinis pranešėjas. Daug diskusijų vyksta ir mes jas sekame labai atidžiai, ar ta sistema yra pankamai stipri. Ir Jūs minėjote vieną analitiką ir analitikų nuomonės skiriasi. Skiriasi ir mokslininkų nuomonės. Tačiau mes komisijoje pasikliaujame, teikdami pasiūlymą, tai, kad ES lyderiai akcentavo, kad mes ne tik, kad turėtumėme turėti, bet užtikrinti tikrai gerai veikiančią CO2 rinką. Tai bus priemonė leisinti mums pasiekti 40 procentų mažinimo tikslą. Ir aš manau, kad čia komisija ankstesnėse diskusijose aplinkosaugos ministrų taryboje pabrėžė, kad komisija bando pamastyti, kaip būtų galima sustiprinti šią sistemą. Ir mes atsižvelgiame į tas vykstančias diskusijas. Ir aš manau, kad mes visi turime atsižvelgti į 14 metų tarybos išvadas ir lyderių nuomonę. Tai yra tie trys dalykai, kuriuos norėjau šiandien pasakyti. Ačiū. Dėkoju. Dabar diskusijoms apibendrinti žodis pranešėjui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems, kurie dalyvavote diskusijose. Aš tikiuosi, kad daugelis uh, dalykų, kas šiandien buvo pasakyta, jos bus atsižvelgta komisijos. Ačiū. Dėkuoju. Pri, priminsiu darbų grafiką. Envi komitete balsuosime gruodžio 8 dieną. Plenarinėme posėdėje tvirtinsime šį dokumentą kitais metais. Dėkoju ir pasimatysime.